paramos. Mes tikimės, kad e, iki mūsų kadencijos pabaigos galėsime pateikti atsakymus į visiems piliečiams, kurie mums e, pateikė klausimus. Pirmininkas, ačiū. Europos parlamento darbo ypatybė yra ta, kad niekas neturi daugumos ir dauguma ir mažuma susiformuojanti priklauso nuo to, koks pranešimas ir koks klausimas yra svarstamas. Dar nežinome, e, kokia bus kitų Europos parlamento rinkimų baigtis, bet tikrai reikėtų toliau puoselėti bendradarbiavimo dvasę, kuri vyrauja šiame parlamente. Taigi diskusijos šiuo klausimu baigtos ir balsuosime šiandien vidurdienį, o toliau kitas darbo tvarkės punktas pono Panajatovo pranešimas dėl e, nešiojamų baterijų ir akumuliatorių, kurių sudėtyje yra kadmi. Ačiū. Ačiū pirmininkė komisijos nariai, kolegos. Po ilgų dėrybų tarp komisijos, tarybos ir Europos parlamento mes pagaliau sutarėme dėl labai ambicingo e, kompromiso, dėl direktyvos, dėl į prietaisus įmantuotas arba neįmantuotas nešiamas e, neįmantuojamų baterijų ir akumuliatorių, kurių e, sudėtyje yra kadmės. Koks Susidarimas buvo pasiektas. Trilogė mes sutarėme dėl kompromiso, kuris buvo pri, priimtinas visiems dėl um, to, kad 2016 metais gruodžio 31 dieną būtų uždraustas pateikimas į rinką šių įrenginių turinčių nešiojamas baterijas ir akumuliatorius. Mes e, stengiamės pagerinti esamą teisėkuros padėtį, užpildydami egzistuojančias spragas. Kol šios, e, kad šios nuostatos e, leistų sklandžiai pereiti prie kitos sistemos ir apsaugoti sveikatą. Aš tikiu, kad galutinis susitarimas, kurį pasiekėme, uh, siunčia labai aiškę žinę visiems apie kadmio uždraudimą. Antras labai svarbus Europos parlamento pasiūlymas e, buvo gyvsidabrio įtraukimas į dabartinius debatus dėl sagos formos elementų turinčių gyvsidabrio. Man malonu, kad mano kolegos Envi komitete palankiai vertina mano pasiūlymą ir jam pritarė Gyvsidabris sagos formos elementuose turėtų būti uždraustas nuo 2015 metų. Tai yra didelis žingsnis, kuris e, užkirs kelią, kad e, penkios tonos per metus e, gyvsidabrio patektų į aplinką. Mums pasisekė susitarti dėl labai ambicingo plano baterijų direktyvoje ir šis pokytis ES leis investuoti į pažangiasias technologijas ir pažangias perdirbimo technologijas. E, taip pat padės pašalinti toksišką kadmį iš baterijų Aš noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, nes be jų puikaus darbo nebūtume nuveikę e, šio didelio darbo. Tai yra Kukovič, Karl Šliuter, Tarn Jorgensen, Miroslav Jurski ir ponas Mastalka. E, dėkoju jiems už puikų bendradarbiavimą. Noriu paprašyti visų kolegų pritarti šiam susitarimui, e, kurį pasiekėme visi kartu - taryba, e, komisija ir Europos parlamentas. Iš Mušto bizottság nevében e, Šepkovi. Ačiū toliau. Žodis komisijos nariui Šepčiovičiui. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti ir pasveikinti pranešėją profesorių Panajotovą, jo kolegas ir pranešimo kitus autorius, padirbėjus e, dėl ties komisijos pasiūlymų uždraukti kadmio naudojimą belaidžiuose elektros įrankiuose, jų baterijose. Komisija džiaugiasi tomis nuostatomis, kurios be to uždrauks gypsarį e, sagos formos elementuose ir taip bus pašalintos tokios baterijos. Galutinis rezultatas yra geras rezultatas aplinkai ir žmogus sveikatai. Draudimas naudoti kadmį ir gypsidabrį yra tolesni žingsniai ilgalaikiuose tiksluose siekiant netoksiškos aplinkos, ką remia taryba ir parlamentas pagal septintąją aplinkos veiksmų programą. Reikia skatinti naujoves, ieškant saugių alternatyvų. Nuostata dėl e, baterijų pašalinimo padės pagerinti produktų dizainą ir E, padidins jų pakartotinį naudojimą ir baterijų perdarėjimą. Komisija pritarė šiam pasiūlymui dėl jo esmės, dėl procedūrinių klausimų ir pakeitimų pateiktų į komisijos pasiūlymą. Reikia pateikti tris deklaracijas dėl e, sąlygos be nuomonės, dėl įgyvendinimo taktų įgyvendinimo, dėl privalomų delegacijų, e, deklaracijų ir e, dėl konsoliduotos direktyvos versijos. Mes pateiksime visą šių deklaracijų tekstą e, plenariniais sesijos tarnyboms, kad būtų įtraukta, jos būtų įtrauktos į protokolą. Dėkoju komisijos nariui. Toliau EPP frakcijos vardu Mazai Kukovičius. Dvi minutės su pusė. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Baterijų direktyvos pakeitimai duoda daug naudos e, aplinkos ir vartotojų apsaugai ir tai yra papildoma vertė ir e, inovatyviai pramoniai. Ar žinome, kiek iš tikrųjų mūsų gyvenimas priklauso nuo baterijų? Baterijos yra nematomas elementas, kuris yra energijos šaltinis. Jos leidžia mums pasinaudoti šiuolaikinio gyvenimo pranašumais. Technologijos dažniausiai šiais laikais yra belaidžios, tačiau tai gali, aišku, turėti ir poveikio sveikatai. Europos komisija buvo paraginta peržiūrėti ir atnaujinti esamą direktyvą, nes atsirado tam tikrų technologinių naujovių, yra naujų žinių, naujos, naujų technologijų ir komisija pasiūlė uždrausti nikelio kadmio baterijas belaidžiose elektros įrankėse. 16 milijonų vienetų elektros įrankių parduodama kasmet ir tik tai 40 procentų iš jų yra belaidžiai. Kadmis turi neigiamą poveikį mūsų sveikatą, jis patenka į aplinką, nes žmonės būna neatsargus išmesdami tokias baterijas. Europos parlamente Mums pavyko pagerinti žymiai šį pasiūlymą ir po ilgų darybų mes jam pritarėme. Tai užtikrins didesnį saugumą piliečiams ir numatytas perinamasis laikotarpis pramoniai, kad ji priprastų, prisiterintų prie naujų taisyklių. E, Nikelio kadmio e, baterijos elektros įrankiuose randamos praktiškai kiekvienose namuose. Yra įrodyta, kad didžioji pramonės dalis e, baterijas naudoja panaudodama naujas medžiagas, būtent litį. Todėl perinosis e, etapas bus lengvesnis ir e, bus lengviau ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Naujoji direktyva numato draudimą naudoti gyvsvarę turinčias e, sagos formos elementus, kurių pasitaiko ir vaikų žaisluose. Na, o dar svarbus pakeitimas yra tai, kad galėsime patys pašalinti tas baterijas tai yra patys vartotojai. Noriu padėkoti profesoriui Panajotovui, nes jo patirtis e, techninėse e, sritise, medžiagų srityje padėjo smarkiai pagerinti tekstą. Labai ačiū. Toliau socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponia Serbu. Pusantros minutės. Ačiū. 2006 <clears throat> direktyvoje, direktyva dėl baterijos bus e, pakeista ir bus uždraustos e, kai kurios baterijos dėl e, žalos aplinkai, taip pat dėl kilančios rizikos susirgti vėžių bei širdies kraujagyslių susirgymais. Gyvsidabrio naudojimas taip pat ribojamas Europos teisės aktuose dėl fiziologinio ir psichologinio to e, metalo puikiai žinomo poveikio. ES tenka pareiga apsaugoti aplinką ir rūpintis visuomenės sveikata. E, tačiau šie siekiai kertasi su pramonės poreikiais ir e, asmeniniais žmonių poreikiais kasdienėme gyvenime. Todėl mums reikia subalansuoto reglamento ir manau, kad e, tą balansą šiuo atveju mums pavyko rasti. E, pasiūlymas e, sumažins m, toksiškų metalų naudojimą būtyje ir sumažins galimybes mums susidurti su jais. Tuo pat metu skatinamas inovatyvių technologijų dėgymas bei aplinkai draugiškų technologijų plėtojimas. Sakyčiau, kad e, pasiektas susitarimas yra sėkmė, nes juo mažiname taršą bei mažiname riziką žmonių sveikatai. E, buvo pritarta parlamento siūlymui dėl būtinių prietaisų dizaino, e, užtikrinant galimybę e, lengviau pakeisti baterijas, nes dabar daugelį įrankių nėra tinkamos baterijų pakeitimo sistemos. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu ponas Šliter. E, pusantros minutės. Ačiū. Pirmininkė. Kadmis ir gyvsidabris yra du vieni iš, iš nuodingiausių metalų, su kuriais susidurėme. E, ir š, mes šiandien daug pasiekėme. Bus, uždraustos, e, sago, bus uždrausti sagos formos elementai gana sparčiai, o iki 2016 pabaigos tikimės e, panaikinti dabar įsigaliosiančią išimtį, nes tos išimties e, įtraukimo pasiekė lobistai. Noriu patekoti Panajotovui už visą jo darbą rengiant pranešimą, nes jam pavyko užtikrinti platų pritarimą. Pasieksime to, ko jau anksčiau prašėme. E, Belgijoje galimybė pasikeisti e, kai kurių e, žymių įmonių, pavyzdžiui, Apple firmos gaminių e, baterijas kainuoja iki 110 eurų. Tačiau svarbiausia yra tai, kad tas baterijas galima perdirbti, o ne jas išmesti praėjus vos vieniems metams panaudojimo. Jau 2009 komisijos nariai žinote, kad komisija turėjo e, pateikti pasiūlymą dėl, prekė, dėl prekės ženklo naudo, panaudotoms baterijoms. Kai įsigyji gaminį ant e, etiketė turi būti e, pažymėta, kokio pobūdžio baterijos naudojamos tame renginyje. Ačiū toliau ponas Nikolson, EKR, vienai minutį. Ačiū, pirmininkė. Aš žiaugiuosi tuo, kad pasiektas galutinis susitarimas dėl baterijų direktyvos, nors aš m, mm, būčiau pasisakęs už e, ilgesnį pereinamąjį laikotarpį kadmio baterijoms. 2016 yra primtinas laikotarpis, e, nes per numatytą pereinamąjį laikotarpį reiks e, pašalinti iš rinkos, rinkoje jau esančias atsargas. Tai ypač aktualu mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios gali nukentėti, jei būtų e, staiga priimtas sprendimas visiškai atsisakyti kadmio baterijų. E, sagos formos gipsidabrio e, turinčio elemento atsisakymas yra tolesnis žingsnis gyvendinant konvenciją dėl gipsidabrio uždraudimo iki 2016. Vėlgi džiaugiuosi, kad numatyta išimtis pardavinėti tas tos elementus, kol bus sunaudoti visi, e, visos esančios atsargos. E, tekstas parengtas trilogo mm, eigoje yra primtinas ir aš tikrai jį palaikysiu balsuojant. Ačiū. Ačiū. Dabar ponas Paško, EFD frakcijos vardu, pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai. Mes visi žinome, kad baterijų ir akumuliatorių turinčių kadmio naudojimas e, daro žalą aplinkai. Kadmis e, gali įsiskverbti į žmogaus organizmą ir veikti labai toksiškai bei palikti labai sunkių e, pokyčių organizme. Todėl turime svarstyti apie tinkamą perdirbimą, pasiekti, kad bus įrengti e, baterijų ir akumuliatorių surinkimo punktai ir vėliau šios baterijos būtų tinkamai perdirbtos. Ličio baterijos yra tinkama perspektyva, tačiau jos yra brangesnės ir šalyse, kuriuose perkamoji galia yra silpnesnė, sudėtinga bus perėti prie ličio baterijų. 2015 metai kaip e, galutinis e, perinamo laikotarpio terminas e, yra priimtina. Nors gal šis laikotarpis yra per trumpas, todėl aš pritariu kompromisui, kad galutinis kadmio draudimas įsigaliotų 2016 m. gruodžio 31 d. Ačiū. Dabar ponas Mirskis pusantros minutės. Ačiū. Aš labai rūpestingai perskaičiau profesoriaus Panajotovo pasiūlymą. Labai uh, mm, malonė galiu pasakyti, kad mes esame draugai su profesoriumi ir jis parengė puikų pranešimą. E, dabar e, atsirado proga apsaugoti tūkstančius žmonių nuo gyvsidabrio ir kitų toksinių metalų poveikio. Džiugiuosi, kad komisijos narys dalyvauja šiandienos debatuose, palankiai vertino šį pranešimą, e, darbas atliktas tikrai profesionaliai ir mes tikimės, kad darbas bus E, tinkamai įvertintas. Toksiški metalai, ypač gyvsidabris, yra pavojingi ir šių metalų uždraudimas užtikrins geresnę mūsų visų sveikatą. Mūsų rinkėjai matys, kad mes čia Europos parlamente dirbame gerą darbą. Vlatko, aš esu labai um, e, Aš labai džiaugiuosi ir labai didžiuojuosi jūsų nuveiktų darbų, džiaugiuosi to, ką padarė mūsų frakcija, palankiai vertino šį bendrą profesorios Panajotovo ir komisijos darbą. Ačiū. Labai ačiū. Dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų. Pirmiausia, ponas Nesteroš. Noriu pasveikinti pono Panajotovo darbą, kuris buvo tikrai puikus. 40 procentų visų um, elektrinių prietaisų buvo belaidžiai, tai rodo statistikos duomenės. E, nikelio e, kadmio ar nikelio metalo hidrido baterijos yra įkraunamos, 70 procentų tai yra e, nikelio metalo hidrido, 35 procentai nikelio kadmio e, baterijos. Tikriausiai e, reikės ilgesnio pereinamojo laikotarpio. Kadmis įtrauktas į pačių pavojingiausių medžiagų sąrašą. Ši medžiaga e, daro žalą žmogaus organizmui. Mes taip pat nežinome, kiek, e, per kiek laiko jis e, išsiskirsto. Čia yra siūlomas pragmatinis sprendimas, kuris palankiai turėtų būti priimtas tiek įmonių, tiek vartotojų. Ačiū, ponas Obermaeris. markt immer noch Europos e, Sąjungos rinkoje vis e, dar yra prietaisų, kuriuose yra kadmio ir kitų toksiškų medžiagų. Kadmis labai žalingai veikia žmogaus organizmą, todėl labai svarbu ieškoti alternatyvų, tokių kaip litis, ir šią toksišką medžiagą kadmį pašalinti iš rinkos. Mes turime kalbėti ne tik apie E, elektros įrenginius. Pavyzdžiui, žemės ūkis trašose taip pat naudoja labai daug e, kadmio, todėl ir į mūsų maisto produktus patenka kadmis. Todėl turėtume pasvarstyti, kaip kadmį e, pašalinti arba jo atsisakyti ne tik iš elektros įrenginių, tačiau ir iš kitų gyvenimo sričių. Mūsų frakcija skatina ieškoti alternatyvų ir skatinti sveikų produktų gamybą. Ačiū. Toliau ponia Maginės. Ačiū ponia Pirinkė. Suprantu, kad e, parlamente turime lankytojų grupį, o šios diskusijos pavadinimas yra labai nuobodus, tačiau poveikis šio klausimo yra labai rimtas ir labai svarbus mūsų lankytojams, mūsų piliečiams apskritai. E, Pirminkavant Airijai, e, ministras Valhogenas labai daug dirbo, kad būtų pasiektas susitarimas, kuris užtikrintų pramonę, tačiau ir E, užtikrintų aplinkos apsaugą, visuomenės veikatos apsaugą, dėl to, kad šie pavojingi metalai būtų nebenaudojami baterijose. Vakar parlamente susitikau su lankytojais ir buvo įdomu išgirsti jų nuomonę apie Europą. Ir aš paminėjau, kai kalbam apie atliekų tvarkymą, Airijos iniciatyva nebūtų e, įvykusi, be to, jeigu ES nebūtų dirbusi ties šiomis direktyvomis. Darbas buvo lietai, tačiau kai Europa priima sprendimus, poveikį pamatome ir visada tai yra naudinga visuomenės veikatai ir aplinkos apsaugai. Todėl aš džiaugiuosi šiuo e, pranešimu. Ačiū. Ačiū. Na ir pagerbent airijos pirmininkavimą, dabar suteiksime žodį ponai Keliai. Ačiū ponė Prinkė. Aš ypač norėčiau padėkoti, pagirti pranešėją ne tik už gerą darbą, rengiant šį svarbų klausimą, galbūt nelabai įdomus, e, įdomiai skambantis klausimas, tačiau jis svarbus piliečiams. Tačiau aš noriu jam padėkoti taip pat už labai puikų praktinį paaiškinimą, koks čia buvo nuveiktas darbas, ypač pabrėžiant, kad reikia e, mažiau kainuojančio perinamą laikotarpio, e, aplinkos apsaugą užtikrinti, žmonių sveikatą apsaugoti ir dėl to, kad 5000 tonų gypsidabrio kasmet pakliūna į aplanką. Taigi, noriu padėkoti dar kartą komitetui, pranešėjui. Už manęs sėdi du kolegos ekspertai, kurie kalbėjo apie elektros įrankius ir minėjo, kad reikia ir juo, juos gerinti, e, pakeičiant baterijų e, elementus. Tačiau dar svarbiau, aš norėčiau pabrėžti perdirbimą, nes daugelis baterijų yra tiesiog išmetamos. O žmonės iš tikrųjų daug dėmesio skiria popieriaus, stiklo perdirbimui, tačiau nežino, kad reikia perdirbti ir baterijas. Labai ačiū. Köszönöm szépen. Labai ačiū. Dabar žodis e, komisijos nariui Šefkovičiui. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai. Norėčiau paraginti Jūs pritarti peržiūrėtai e, direktyvai dėl e, kadmio baterijų ir akumuliatorių bei e, akumuliatorių atliekų. E, ši peržiūrėta redakcija patikslina kai kurias nuostatas bei patikslina įgyvendinimą. Kaip ponė Maginės minėjo, tai teisės aktas, e, kuris duoda naudos piliečiams, jis užtikrina geresnę aplinkos apsaugą ir suteikia iškumą verslui. Todėl e, džiaugiuosi tuo, kad rengėtės palaikyti šį direktyvos pasiūlymą. Atsakydamas į pono Šliterio klausimą, noriu jį patikinti, kad komisija dirba šiuo klausimu ir kad sprendžiame techninius sunkumus, užtikrinant vienodą žymėjimą etiketėmis, ypač dėl, ne, dėl nepakraunamų baterijų. E, dirba Europos standartizacijos institucija, kuri mums padeda e, ieškoti tinkamiausio kelio priekin, sprendžiant šį klausimą. Tuo tarpu atrodo, kad geriausias e, būdas būtų žymėti etiketėmis kiekvienu konkrečiu atveju, bet mes dirbame ir informuosime apie pasiektą pažangą jūs toliau. Pirmininkas, ačiū. Toliau žodis pranešėjui, ponui Panajotovui. Norėčiau tarti keletą žodžių savo gimtają kalbą, todėl kad esu labai sujaudintas. Noriu padėkoti už gerus žodžius, o tai, ką šiandien girdėjau ir tai, ką mums pavyko padaryti su visais dirbusiais kolegomis, įrodė, kad mes iš ties galime padaryti kai ką labai svarbaus. Jau metų kal, metus kalbame apie rezultatus ir pagaliau um, radome kompromisą. Kompromisą, kuriam pritarė taryba, komisija, parlamentas. Ir taip buvo nuveiktas didelis darbas, kuris E, turės e, naudos ir toms valstybėms, kuriuose perkamoji galia nėra tokia didelė kaip kitose. Aš esu tikras, kad taip pat e, turint omenyje technologinę ES pažangą, mes žengėme labai svarbų žingsnį pirmin. Be šešėlinių pranešėjų ir kitų aktyvių kolegų darbo šis rezultatas nebūtų pasiektas, todėl dėkoju visiems. Labai ačiū, noriu pasveikinti pranešėją ir diskusijos baigiamos. Balsuosime šio klausimu 12 valandą. Dėkoju, kad dalyvavote debatėse, noriu padėkoti komisijos nariui, o dabar sesija sustabdoma.